Pani predsedajúci. Uh, Labą dieną, kolegos, ponios ir ponai, posėdis tęsiamas. Vakar, vakar, vakarykščio posėdžio protokolas ir patvirtinti tekstai yra pateikti ar yra pastabų, protokolas patvirtintas. Dabar pirmasis darbo tvarkės klausimas, tai yra aktuali diskusija apie kritinę klimato ir ekologinę padėtį. Noriu informuoti narius, kad prieš šią diskusiją nebus spontaniškų pasisakymų ir nebus leidžiama užduoti klausimus pagal mėlynę kortelę. Na, o dabar pradedame diskusiją ir pirmiausia, autorė ponė Dali. Prašom. Ačiū pirmininkė, dėkoju kolegams, kurie susirinko, dėkoju Suomijos pirinkaujančios valstybės atstovams, kad jie atvyko čia. Aš tikiuosi, kad kritinė padėtis jaučiama ir komisijos, komisijoje, todėl tikiuosi, kad jų atstovai netrukus ateis. Jūrų e, lygis kyla e, labai dideliu tempu. E, tokie įvykiai, kurie vykdavo, vykdavo vieną kartą per amžių dabar vyksta kasmet. Miškų gaisrai padidės ženkliai. Jų skaičius daugės visą amžių. Tai nėra mano teiginiai, tai yra keletas išvados, kurias padarė tarp vyriausybinė ekspertų grupė, jungtinių tautų ekspertų grupė ir pateikė savo ataskaitoje rugsėjo mėnesį. Posakis klimato kaita, klimato krizė ir kritinė padėtis mūsų gatvėse ir miestuose e, girdi ir aidi mūsų, mūsų miestuose, gatvėse ir parlamente. Jau pakanka tuščios retorikos, kai sakoma, kad klimato kaitos klausimus reikia skubiai spręsti, bet po to nutyla, kai reikia ką nors daryti, kai reikia e, priimti e, kažkokias privalomas priemonės. Piliečiai, kurie moka e, už tuos gaisrus, potvinius ir audras, mano, kad mes turime privalome spręsti ekstremalių reiškinių priežastis. Todėl socialistai ir paprašė šios diskusijos. Mes raginime taikyti naują požiūrį dėl to, kaip e, sudaroti su kritinė padėtimi dėl klimato, nes tai yra kritinė padėtis. Tačiau sakyti, kad tai yra kritinė padėtis, nepakanka. Nes jeigu dega namas, nespaudi vien tik tai alarmo mygtuko ir sėdi laukdamas e, kol gaisras užges, e, lauk, nori, kad atvyktų gaisrinkai ir užgesintų gaisrą. Todėl reikia pradėti dirbti dabar, e, renkti ilgalaikį socialinį ir ekonominį planą, priimti, teikti ambicingus pasiūlymus ir skirti jiems lėšas ir gyvendinti juos. Kad veiktume, reikia e, virsmui finansuoti, skirti lėšų jau iš karto. Tai turi būti ir privačios, ir viešosios lėšos, ES lygmenių ir valstybių narių, narių lygmenių. CO2 neutralumas reikalauja transformacijų ekonomikoje, užtikrinti taip pat darbo vietų kūrimą, ekonomikos konkurencingumą, didinti mūsų atsparumą ir taip pat užtikrinti lygybę ir žmonių sveikatos apsaugą. Socialistai ir demokratai reikalauja patvirtinti ambicingą planą CO2 mažinimui. Subsidijos perkelti nuo iškasnio kūro, o šva, pe, iki, išvarios technologijos saugoti bioįvairovę, kurti naują tvarų žemės ūkio modelį, kuris galėtų padėti išvengti ir maisto trūkumo. Taip pat e, e, parengti miškų atsodinimų planus ir skirti išteklius, taip pat ir technologijas vandens trūkumo problemams spręsti. Taip pat e, atnaujinti pastatus ir taip pat Sukūrus pereinamą į fondą reikia užtikrinti, kad e, ekonominė aplinkos sauginė ir socialinė pažanga nepaliktų nieko nuo šalyje. Mes e, raginame imtis klimato veiksmų, kurie galėtų padėti sumažinti 21 procentų emisijas iki, iki 25 metų, dekamparizuotų jūrų transportą, taip pat e, veiksmingai panaudojant energiją ir naudojant naujus kurus taip pat saugoti okeanus ir e, okeanų bioįvairovę. Žmonės daugiau visą tai supranta, ar jaunimas taip pat garsiai pasisako apie tai. Arba mes galime sakyti, kad tai yra krizė ir nieko nedarysime, ar su šiuo iššūkiu bandysime susidoroti, tapdami stipresni, geresni ir ne, labiau galinti. O mes, socialdemokratai, renkamės antrąjį kelią. Ačiū. On... Labai ačiū. Toliau pirmininkaujančios Suomijos e, vardu, ponė ministrė, prašom jums žodis. Pone pirmininkė, gerbėmi parlamento nariai, noriu padėkoti Jums, kad pakvietėte mane atstovauti tarybą e, šioje aktualioje diskusijoje. Klimato kaita yra tiesioginė ir egzistencinė grėsmė, kuri neapeis ne vienos šalies. šalies. Pasaulis jau patiria smarkų klimato kaitos poveikį. Todėl sustiprinti mūsų veiksmus, kovojant su klimato kaita, yra labai skubu, remiantis e, naujausiais mokslininkų duomenimis e, ir remiantis paskutinę jungtinių tautų mokslininkų ataskaitą dėl klimato šilimo. Moksliniai duomenys rodo, kad e, žmogaus sukeltas pasaulio atšilimas jau padidino temperatūrą daugiau kaip 1 procentų ir per dešimtmetį ta temperatūra kyla 0,2 e, laipsnio. Jeigu neįsimsime veiksmų, temperatūra pakils 2 laipsniais iki 50 metų ir kils toliau. Be to, klimato kaita vis daugiau prisideda prie, prie bioįvairovės, vandens išteklių ir ekosistemų prastėjimo. Arktis šyla daugiau negu kad dvigubai greičiau negu pasaulis ir tai jau yra rimtas, rimtas, sukelia rimtas pasaulinės pasakmes. Pagal jungtinių tautų ataskaitas, nacionaliniai įnašai pagal Paryžiaus sutartį netitinka to, ko reikia iš tikrųjų, kad pasiektume ilgalaikius e, sustarimo tikslus. Ir nors nepakankama pažanga iki šiol pasiekta, aš matau, kad didėja e, nuotaikos imtis ambicingesnių veiksmų. Pozityvų tai, kad e, daugėja supratimo ir žinojimo apie tai, kaip klimatas keičiasi ir kokį poveikį tas pokytis daro. Ypač padrasna tai, kad pilietinė visuomenė ir piliečiai, ypač jaunimas, reikalauja imtis daugiau veiksmų. Ir nors žmogaus sukeltas, sukelta klimato kaita E, kyla dėl to, kaip mes iki šiol e, gaminome ir vartojame. Jaunimo įtraukimas į šios veiksmus yra gyvybiškai svarbus pokyčiams įgyvendinti ir užtikrinti, kad planeta būtų tinkama gyventi ir ateities kartoms. Klimato veiksmų e, aukščiausio lygio sustarimas buvo dar nauja iniciatyva sustiprinti valią imtis kolektyvinių veiksmų pagal Paryžiaus sustarimą toks bendras suvokimas ir kolektyvinė veikla, imtis veiksmų, tarp, yra visuomenės vertinama kaip tie veiksmai, kurie reikalingi, kad pakeistume paradigmą ir transformuotume ekonomiką ir visuomenės, kad išvengtume katastrofinių klimato e, pokyčių. ES pasiryžusi padėti e, stiprinti tuos veiksmus ir e, rodyti pavyzdį ir toliau siekia atskirti emisijas nuo ekonomikos augimą. Nuo 90 iki 2017 metų ES ekonomika išaugo 58 procentais, o šiltnamio dujų kiekis sumažėjo 22 procentais. ES e, viršis savo tikslus mažinant e, šiltnamio efekto dujų mažinimą iki 50 metų. Taip pat turime teisės aktus, kad užtikriname, kad e, įvykdytume savo tikslus nustatytus iki 30 metų ir vykdytume savo darbus pagal Paryžiaus sustarimą. Tačiau žinome, kad tų politinių priemonių nepakaks, turint galvoje, kiek e, reikia mažinti CO2 išmetimą siekiant ilgalaikių klimato tikslų. Todėl greita, greitos ekonominės ir socialinės transformacijos bus reikalingos jau netrukus. Tam reikia, kad visos partijos E, kartu parengtų ilgalaikę strategiją mažinti šiltnamio dujų išmetimą iki 20 metų. Tam, kad parengtume ES ilgalaikę strategiją, taryba nuo lapkričio mėnesio aptarnėjo tai, kaip pasiekti klimato neutralumo pagal Paryžiaus sustarimą, remiantis komisijos strateginiais e, ilgalaikiais tikslais žalia planeta visiems. Ekonominių ir visuomeninių pokyčių e, transformacijos pareikalavus pastangų iš visų ekonomikos sektorių. Todėl labai svarbu, kad ši diskusija būtų plati, įtraukianti ir kaip galima e, didesnio masto visoje Europos Sąjungoje ir valstybės narėse. Pokyčiai paveiks visus, todėl jos reikia atidžiai valdyti, kad jie būtų teisingi ir socialiai subalansuoti visų piliečių atžvilgių turime atsižvelgti ir valstybių narių specifines sąlygas, taip pat regionų sąlygas ir užtikrinti, kad niekas neliktų nuo šalyje. Kita vertus, tas virsmas suteikia naujų galimybių ir potencialo ekonomikos augimui, darbo vietų kūrimui ir technologijų plėtojimui. Kad realizuotume tą potencialą, turime investuoti į mokslinius tyrimus ir inovacijas, siekiant užtikrinti, kad mūsų pramonė būtų apsaugota nuo konkurencinio spaudimo globalių mastų. Dauguma valstybių narių pritarė klimato neutralumo tikslui iki 50 metų. Kai kurios valstybės narės e, savo tikslus jau nustatė. Mes ir toliau dirbame siekdami sustarimo, kad visos valstybės narės prisijungtų ir lauksime vadovų tarybos darbą užbaigiant e, šiuos dokumentus iki 19 metų pabaigos. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkuoju, pirmininkė. Dabar komisijos vardu kalbės komisaras Petingeris, prašau. Gerbiama pirmininkė, ponius ir ponai, parlamentarės ir parlamentarai, ponė ministrė, atstovaujanti pirmininkaujančiai šaliai. Aš šiandien atstovauju savo kolegai Kanietę, kuris dėja negali atvykti į šią diskusiją. Naujasis parlamentas o ir naujoji komisija, kuri netrukus pradės savo darbą, tikrai reikalauja ne veltui tvarumo ir klimato aps apsaugojimo. Tai apima visus sektorius ir mes turime, kalbėdami apie tai, remtis tuo darbu, kurį nuveikė likščiolinė ar liktolinė parlamento kadencija. Visa tvarumo ir klimato apsaugos politika yra jau dabar labai europietiška. Mes turime daug standartų, turime daug skatinimo instrumentų, kurie gali leisti mums įgyvendinti tokią politiką. Mes turėjome daug ambicijų ir pasaulinėje scenoje, tiek prieš Paryžių, tiek ir po Paryžiaus konferencijos. Ir Mūsų tikslas buvo išlaikyti temperatūrą mažesnė negu kad pusantro laipsnio, kad ji nepasiektų dviejų laipsnių Celsijaus. Toks, toks tikslas toli gražu ne visiems buvo priimtinas pasaulinėje diskusijoje. Prasminga yra kalbėti ir apie europinius tikslus, ir apie europinį kelią, tačiau kalbėti apie nacionalinės išeitis nėra daug prasmės. ES, kurioje galioja vieninga Europos rinka, reikia europietinti klimato apsaugos veiksmus. Tam mes turime emisijų priekybos sistemą ir kitus instrumentus. Mes turime nuolat atnaujinti šią sistemą, galvoti apie kiekius, kuriais reikia mažinti CO2 išmetalus. Ir stengtis, kad mūsų mažinimo tikslai atitiktų mūsų tolimuosius 20, 30 ir 50 metų tikslus. Prekybos taršos leidimais sistema veikia, ji veikia ir prekyboje, veikia pramonės srityje, tačiau transportas, mobilumas kol kas šioje sistemoje dar nėra tinkamai atstovaujamas. Taip pat ir pastatų uh, klimato aspektai nėra įtraukti į šią sistemą. Naujoji komisija ir naujasis parlamentas turėtų pamėginti spręsti šios klausimus. Galbūt priekybos taršos leidimai sistemą galima pritaikyti transporto sektoriui, o galbūt net ir pastatų sektoriui, kalbant apie šildymą, vėdinimą, vėsinimą ir elektros energijos suvartojimą. Kai kuriuose valstybėse pirmieji žingsniai jau yra žengiami. Tačiau žinome, kad vidaus rinkoje, bendroje rinkoje mums reikia ieškoti bendrų europinių sprendimų. Ten jie turi didžiausią prasme. Ką gali pasiūlyti komisija, kokių instrumentų mes turime? Už šiuos klausimus ateityje atsakys Franz Timmermans, kuris bus atsakingas už šios klausimus naujojoje Ursulos von der Leyen komisijoje. Jau iškart po naujosios komisijos darbo oficialios pradžios pateiksime visuomeniai ir jums savo planą, ką ketiname daryti, kokiu reikia vertinimu ir kokiu imsimės veiksmų. Pirmasis dalykas - tai technologijos, kuriomis mes turime remtis. Modernios, naujoviškos technologijos turi didinti energijos suvartojimo, panaudojimo efektyvumą ir turi neleisti atsirasti daugiau iš metalų. Čia tenka didelis vaidmuo Horizon Europe programai. Kitas dalykas, mes sutelksime dėmesį į tai, kad ateityje priekybos taršos leidimais sistema veiktų ir toliau, ir kad kaina už anglės dvideginio toną didėtų. Čia parlamentui teks labai didelis vaidmuo, su juo bus nuolat konsultuojamasi ir diskutuojama. Tikiuosi, kad parlamentas šio darbo taip pat imsis. Taip pat mes turime pasiekti 40 procentų sumažinimą. Tai yra priemonės, kurių, dėl kurių apsisprendėme dar praeitos kadencijos metu. Tai ir švaraus klimato dokumentų paketas, ir mobilumo paketas – Iki, 20, iki 30 metų mes galime pasiekti sumažinimą 40 procentų, o gal net 45. Dabar diskusija jau vyksta dėl 50, o gal net daugiau procentų. Reikia pirmiausia atlikti poveikio vertinimus ir nuspręsti, ar pastarųjų metų parlamento priimtus teisės aktus galima būtų, ar reikėtų, prasminga būtų peržiūrėti ir atnaujinti. Europa apskritai išmeta tik 9 procentus viso pasaulio emisijų. Taigi, mūsų prekybos susitarimai šioje srityje bei įsipareigojimas mažinti emisijas kartu yra labai svarbus dalykas. Kalbėdamiesi su Singapūru, Australija, Naujoje Zelandijoje, Meksika, kitomis šalimis, turime iškelti į savo ir jiems taip pat ir klimato kaitos tikslus. Tai turi būti įtraukta į mūsų prekybos susitarimus. Reikėtų pasižiūrėti, ar ES importuojamiems produktams turėtų būti taikomos specialios kainos dėl CO2 išmetalų, kuriem, kurie atsiranda gaminant tuos produktus, ar kokios nors kitos mokestinės priemonės. Reikėtų patikrinti, kiek tai yra suderinama su konkurencijos teise, o galbūt gali tekti dėl šito tikslo įsivelti ir į priekybinius ginčius su, pavyzdžiui, Junktinėmis Amerikos valstijomis kaip rodo nesena praktika. Reikia pasižiūrėti, kiek mes galime sauliaisti politiškai ir ekonomiškai veltis į tokius ginčius. Pirmininkaujantis šalis dabar vadovauja dėryboms ir mes kalbame apie tai, kad 25 procentai visų mūsų investicijų turėtų tekti klimato apsaugai. Kalbam apie 260 milijonų kalbame apie 40 milijardų eurų iš 260 milijardų eurų kasmet. Taigi reikia skirti kai kuriuose programuose, žinoma, tų lėšų bus tik tai mm, labai nedaug arba visai nebus skirta klimato kaitai, o kai kuriuose programuose jų yra skiriama daugiau. Galbūt galima būtų numatyti ir pereinamojo laikotarpio fondą, iš kurio būtų finansuojami sunkumai iškilę Anglijas regionuose, kurių yra 12 valstybių narių. Lenkijoje yra 19 tokių anglies, anglį deginančių elektrinių ir jų uždarimas būtų labai sveikintinas tikslas, tačiau tą galime padaryti tik tai išvengiant didelių praradimų socialinėje srityje, darbo vietų srityje ir nesukeliant struktūrinių katastrofų atitinkamose šalyse. Taigi reikėtų pagalvoti, kaip galėtų būti finansuojamas, konfigūruojamas toksai teisingas pereinamojo laikotarpio fondas, Just Transition Fund, kaip jis yra vadinamas. Ir čia lauksime artimiausių metų parlamento indėlio ir jo nuomonių šiais klausimais, kaip tas fondas turėtų atrodyti ir kiek jam galėtų būti skirta lėšų. Taip pat reikėtų pagalvoti ir apie tai, kaip viešoje sektoriaus lėšas galima susijęti su privataus sektoriaus lėšomis tam, kad spręstume klimato, klimato problemas. Taigi prasidedančios diskusijos yra tik pradžia to žaliojo susitarimo, kuris ateityje bus mūsų tikslas. Komisaro Timmermans ir naujosios komisijos pirmininkės pasiūlymas bus mūsų tolesnių diskusijų pagrindas. Ir aš tikiuosi, kad likščiolinis parlamento darbas bus tęsiamas tą pačią linkmę, tik greitis to darbo padidės dar labiau negu iki šiol. Ačiū. Ačiū. Politinių frakcijų vardu. Toliau APP e, e partijos frakcijos vardu, ponė Delangė, dviems minutėms. Ačiū, ponė pirmininkė. Akivaizdu, kad klimato kaitos iššūkis yra didžiausias mūsų laikų iššūkis ir, kaip teisingai pastebėta, tai vienas svarbiausių naujosios komisijos prioritetų. Kaip krikščionė demokratija, aš manau, kad ši planeta mums nepriklauso, mes ją saugome e, ateities kartoms ir todėl mums tenka moralinė pareiga ją rūpintis. Todėl šiuose diskusijose uh, E, Nebejoju, bus ir tokių, kurie parodys vidurinį pirštą ateities kartoms, teikdami, kad klimato kaitos nėra. Taip pat e, tikriausiai bus ir tokių, kurie kalbės apie tai, ką reikia daryti, privalu daryti ir ko negalima daryti, kad reikia e, tinkamai e, izoliuoti, apstrūpinti namų šiluminę izolaciją, pirkti Tesla markės automobilius. Yra ir tokių, kurie mano, kad yra trečiasis kelias. E, jis leidžia atremti klimato kaitą, bet visiems kartu prisimti naštą, ne tik tiems, kurie yra silpniausi. Tai yra kelias priekin. Taip pat bus ir tokių, kurie kalbės apie teisingo virsmo fondą. Mes, APP, e, norime ne tik Europos žaliojo kurso susitarimo e, klimato kaitos tikslų, bet ir stiprios pramonės strategijos kad turėtume švariausią e, novatoriškomis technologijomis paremtą pramonę, kuri išlaikytų darbo vietas ateities kartoms, jų joms reiks. Jei kolegos kalbame apie tvarumą keliais aspektais, tvarumas yra aplinkosauginis, tai e, galimybė atremti klimato kaitą, bet yra ir socialinis bei ekonominis tvarumas. Mums reikia stiprios pramonės kad pasiektume tikslų ir kovoje su klimato kaita. Jei kolegos yra pasirengę dirbti dėl šių kelių aspektų, EPP e, yra pasirengę būti jūsų partneriais. Pirminkė, ačiū. Socialdemokratų e, progresyvaus alijanso vardu dviems minutėms pone Fritson. Situacija iš ties rimta. Jungtinių tautų klimato komisija vis dar sako, kad galima sustabdyti dabartinę raidą ir pasiekti Paryžiaus tikslų įgyvendinimo, tačiau tik tuo met, jeigu veiksmų imsimės dabar iš karto. Čia ES tenka ypatinga reikšmė ir man kaip socialdemokratija yra savaime suprantama, kad Europa turi būti šio judėjimo priekyje, turi rodyti visiems kelią pirmin, kaip perėti prie naujos visuomenės, prie išmanios visuomenės, kaip sumažinti emisijas dar labiau, išlaikant dabartinę pramonės politikos mastą. Reikia sumažinti CO2 išmetalus ir transporto srityje, ir kitose srityse. Visi šie žingsniai yra labai sveikintini, tačiau mes visi suvokiame, kad to nepakanka, tą reikia daryti dar didesniu mastu ir dar greičiau, negu tai vyksta dabar. Be to reikia laikytis ir Paryžiaus susitarimo, o čia jau reikia mūsų politinio vadovaujančio vaidmens. Socialdemokratai yra pasiryžę šitą vaidmenį prisijimti. Mes suvokiame, kad, nu, kad reikia pereimo, kad reikia virsmo visuomenėje, pereiti prie tokio gyvenimo, kuris yra ekologiškas, ekonomiškas ir socialus kartu. Mes galime pasiekti visų tikslų ir sumažinti emisijas, ir auginti ekonomiką tuo pačiu, sukurti taip naujas darbo vietas, pakeisti darbo rinką. Ir čia taip pat mums tenka atsakomybė, atsakomybė už tai, kad žmonės būtų pasirengę gyventi toje naujoje darbo rinkoje, kad jie būtų pasirengę išmokti naujų dalykų, kad jiems būtų pasiūloma tą daryti. Žalėsis susitarimas rodo, kad mūsų tikslą pasiekti yra įmanoma. Aš esu iš Švedijos ir mūsų šalyje socialdemokratai yra tikrai vieni iš vadovaujančių politinių jėgų kovojančių su klimato kaita ir siekiančių klimato tikslų. Aš tikrai manau, kad mes galime Gretai ir visiems jauniems žmonėms pažadėti, kad socialdemokratai imsis aktyvių veiksmų šioje srityje. Ačiū. Ačiū Renijų frakcijos vardu. Dviemis minutėmis panė Rodrygės Ramos. Ačiū pirmininkė. Gerbiami kolegos E, mano frakcija, mes žinome, kad niekas negali likti nuo šalyje, nei viena institucija, įstatymų kūrimo institucijos, nei vienos šalies vyriausybė negali atsiriboti nuo klimato kaitos katastrofos, kuri jau atneša daug kančių. Žinome, kad turi labai mažai laiko pasipriešinti aplinkos temperatūros atšilimui ir turime veikti, e, e, dėkdami labai ryštingas priemonės ir beprecedentės, kaip darėme iki šiol. Europos piliečiai, 93 procentai jų mano, kad tai rimta problema, bet būtent jaunimas, mūsų vaikai mano, kad tai netidėliotina problema, kad išgyvename klimato krizę. Ir todėl kiekvieną penktadienį jie išeina į gatves, reikalaudami, kad mes imtumėmės veiksmų. E, šioje planetoje sunaudojame pernelik daug išteklių ir pagaminame pernelik daug šiukšlių, kai kuriuose gamybos sektoriuose prarandame, išmetame 93 procentus pagamintos produkcijos. Kaip, kaipgi nesugebame racionaliau pradėti gaminti? E, reikia žiedinės ekonomikos sistemos, kuri pakeistų perdirbimo paradigmą. Šioje ekonomikoje visa, ką naudojame, visi gamtiniai ištekliai turi būti saugojami ir išlaikomi pagal visas gamybos sistemas. E, miestai, kuriuose gyvena 70 procentų piliečių, ta, turi virsti ekologiški. Ir turime pereiti prie ekonomikos, kuri visiškai nedidintų CO2 kiekio. Tai kuri apima visus sektorius. E, globaliniu mastu, tačiau yra problema, nėra saistančios pasaulinės valdysenos. E, pastangų imamės pagal laisvanorišką susitarimą. Būtent todėl Paryžiaus susitarimas toks svarbus. Junktinės tautos pasakė, norite daugiau, reikia daugiau susitarimų, e, našesnių. ES pasirodė lyderę čia e, Žalesis susitarimas yra geras dalykas, geras kelio gairių planas, tačiau turime suvokti, kad be visų valstybių narių įsipareigojimo nepasieksime gerų rezultatų. Ačiū. Pirminkė, ačiū. Europos žaliųjų alijanso vardu ponas Eikau trims minutėm. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū visiems, kas įtraukė šį klausimą į darbo tvarkę ir pavadino šią temą kritinė klimato ir ekologinė padėtis. Ir tai labai svarbu. Nes klausydamasis jūsų pasisakymų, aš, manęs nepima jausmas, kad jums atrodo, jog mes išgyvename labai aštrę krizę. Ir tai yra problema. Komisija kalba apie tikslus, e, dėl kurių sprendimus priimame prieš penkis metus, tačiau mokslas pažengė priekin. Jei perskaitysite visas mokslininkų ataskaitas, kurios pasirodo kasdieną, jos atskleidžia kad tai aktualija, kad kalba eina apie mūsų ateitį, bet, bet taip pat ir apie galimybės Europos žemynų, galimybės pakeisti ekonomiką, pasiekti e, neutralumą klimato kaitos atžvilgių. Yra visos ataskaitos, bet nežiūrint, tai taryba vis dar e, negali nuspręsti dėl e, veiksmų kli, neutralumo klimato požiūrį. Ir prieš prasidant Paryžiaus susitarimui, ar mes vėl imsime kalbėti apie tikslus, dėl kurių sutarta prieš penkis metus, tai nėra ta skuba, kurios reikalauja piliečiai. Reikia padaryti daugiau ir tas aktualumas, skubumas turi tapti aiškių praktinių dalykų ir taryboje, ir komisijoje, ir parlamente. Nes gražu klausytis visų diskusijų šioje plenarnėje salėje, tačiau kai kalbame apie politiką, parlamentas taip pat e, nepadaro, kad turi daryti. Šiuo metu kalbame apie žemės ūkio sektoriaus reformą. Šis sektorius yra svarbus, kur, kuris galėtų padėti pasiekti klimato kaitos tikslų. Bet raginu kolegas pasiekti tikslų ne tik kalbose čia, bet ir praktiškai parodant, kad žemės ūkio reforma taps tikrai ekologiška, o ne tik e, didžiųjų ūkių subsidijavimu. Mūsų prekybos susitarimai taip pat turi atitikti klimato kaitos iššūkius ir kai kurios nuostatos tose sutartise turi tapti saistančios. Tik tuomet užtikrinsime tą skubumą, kurio šis, ši tema tikrai nusipelno. E, Tapatybės ir demokratijos frakcijos vardu, pane Sardonė, vieną minutę. Ačiū. Yra daug įvairių pasiūlymų, bet svarbiausias klausimas yra kritinė klimato padėtis, kritinė padėtis. Bet kairiai teigia, kad jie nuogastauja dėl žmonių. Na, o aš manau, kad turime diskutuoti apie atlyginimus ir socialinius klausimus taip pat. Galbūt skurdas nebėra madingas ir niekas to nemini, bet visi jaunuoliai, kurie demonstruoja gatvėse, jie kalba apie savo ateitį. Atrodo, kad jie patraukia dabar visos Europos dėmesį. Bet visam kontinentui reikia tikslų, kuriuos būtų galima pa, realiai pasiekti. Tai neturi būti iliuzijos. Visiškai neprimtina nustatyti tikslų, kurių, tikslus, kurių negalima pasiekti. Taigi tie turi būti aiškus tikslai, kurie tenkintų taip pat ir visuomenės poreikius ir kad būtų saugodama aplinka. Na, iš tiesų, iš tikrųjų, turime nusistatyti e, prioritetus, kad galėtume kovoti su tą kritinę padėtimi. Europos konservatorių reformatorių frakcijos vardu, ponas e, Vondra, pusantros minutės. Ačiū, ponia pirminkė. Aš manau, kad mes esame konservatoriai, todėl mes manome, kad turime perduoti aplinką savo vaikams geresnėje padėtyje, negu kad paveldėjome ją, o ne blogesnėje. Tuo pat metu, manau, turime pripažinti, kad žalesis kursas kainuos labai daug ir jis gali pakengti e, mažesnės ir vidutinės pajamas gaunančių žmonių situaciją, e, skurdesnių šalių situaciją ir tai gali būti visiškai nenaudinga, galų gale beprasmiška, jeigu Kinija, JAV ir kitos šalis neįs tokiu pat keliu. Todėl aš manau, kad reikia tinkamo mūsų veiklos įvertinimo, jo iki šiol neturime. Turime turėti programą, ką daryti kalbant apie pažeidžiamas valstybės narės ir mažas pajamas gaunant šius žmonės mūsų visuomenėje. Na ir pagaliau nėra jokios prasmės e, stiprinti mūsų įsipareigojimus, jeigu kiti neprisėms e, įsipareigojimo, o, tų, o to nėra. Yra čekiška patarlė, kad e, kelias į pragarą grįstas gerais ketinimais. Pamenu, prezidentas Makronas įgyvendino tam tikras smulkės priemonės, tik tai dalį to, to ką, ką ketiname daryti mes. Ir iš karto geltonosios lemenės išėjo į gatves. Taigi aš siūlau vengti tokio rizikingo scenarijaus, kokį stebėjome praėjusiais metais. Ačiū. Toliau karių vieningųjų frakcijos vardu, ponė Matijas, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone Otingeri, nepasakysiu, kad esu nustebusi, bet esu suirzusi. Kiekvieną kartą, kai girdame jūs kalbant apie klimato kritinę padėtį ir klimato kaitą, vyksta tas pats. Kyla vis naujos problemos, o jūs vardite, vardijate senus sprendimus, kurie neveikia. Norėjome išgirsti jūs kalbant apie jūsų prioritetus, o jūs kalbate apie prekybos kvotas, CO2 priekybos sistemą ir taip toliau, visa tai neveikia. Negalima kovoti su klimato kaita ir su ta krize, e, taikant žalios ekologiškos ekonomikos e, keliu einant, neinvestuojant, nesiekint klimato ir socialinio teisingumo. Aš suprantu, kad nesiklausoma žmonių gatvėje, bet jų reikia pradėti jų klausyti. Mes turime tik vieną planetą, turime ją perduoti jaunimui ir pats laikas pradėti dirbti dabar. Nėra prasmės kalbėti apie naują žaliai kursą, jeigu neturite jam plano. Toliau, neprisijungusiu į vardu, pane Evi, pusantros minutės. Ačiū pirmininkė. Aš sutinku su tuo, ką pasakė kolegė Matijas, kalbėti apie prekybos sistemą yra visiškai jokinga, tai yra rinkos, rinka pagrįsta sistema, kuri niekiek nepadeda mažinti išmetalus. Turime susidoroti su kritinė padėtime. O dėl kritinės padėties norėčiau dar papildyti. Turime dar problemą su dirve, dirbožėmiu, nes klimato kaita turi baisių pasiekmių dirbožėmio kokybėje kad e, gautum 10 cm e, derlingos e, dirvos užtrunka 10 tūkstančių metų. Pasižiūrėkime, kas vyksta Ligūrijoje ir Lombardijoje. Prarandama 9 milijardai tonų derlingo dirbožėmio kasmet ir visą tai vyksta taip pat ir dėl erozijos. Prarandama 24 procentai mūsų dirbožėmėm. Tai nėra tik tai Italijoje, taip yra ir Prancūzijoje, Ispanijoje, visur vyksta dirbos erozija, todėl mums reikia bioįvairovės strategijos, aš tikiuosi, kad taip. Taip pat kalbėsime apie dirbožėmio klausimą, nes dirbožėmėje yra ketvirtadalis visos bioįvairovės iki 30 metų tikamasi, kad e, e, dirbožėmio padėtis smarkiai e, nukentės. Todėl mums reikia holistinio požiūrio į kovą su klimato kaita, turime kovoti su monokultūromis, e, su vienu, e, vieno kultūrų, vienodų kultūrų auginimo. Ačiū toliau, ponia Vais. Ponia Vais. Ačiū. Dėkoju. Gerbiami parlamento nariai, kolegės ir kolegos. Labai džiaugiuosi, kad kalbame klimato tema. Tai darome tikrai labai laiku, labai esminiu laikotarpiu. Netrukus turėsime Europos žaliai susitarimą. Bet reikia kelti klausimus ir vieni kitiems padėti ieškoti geresnių atsakymų, reikia geresnių instrumentų ir tie instrumentai turi būti tokie, kurie leistų mums neprarasti darbo vietų ir neprarasti savo konkurencingumo. Yra tokių instrumentų. Reikia stengtis, kad ekonomika neatsiliktų nuo klimato politikos. Galimybių tam yra ir ES turi jomis pasinaudoti. Mes turime bendradarbiauti su smulkiomis ir vidutinėmis įmonėmis, kurios yra mūsų ekonomikos pagrindas ir stuburas bet kokios visuomenės pagrindas yra rinka. Ir mes turime parodyti, kad ES gali protingai pasinaudoti rinkos ekonomikos galimybėmis, sumažinant Europ... išmetalus, padidinant darbo vietų skaičių ir pagerinant mūsų konkurencingumą. Ši, šis uždavinys yra kartu ir mūsų šansas. Jame yra tam tikros logikos. Tai iš tos logikos laikosi EPP frakcija. Šitaip ES gali išlaikyti mūsų ekonominį lygmenį, mes galime pereiti prie, žalio, prie žaliosios ekonomikos, nepakengdami savo ekonomikai ir savo įmonėms. Ačiū. Dėkoju. Dabar dvi minutės kalbės ponia Kutelant. Dėkoju. Pirmininkė. Mums reikia veikti taip, tarsi mūsų namai dabar jau degtų, taip pasakė Greta Thunberg. Ir aš šios jos žodžius dar kartą noriu pakartoti komisijai. Mes kalbam apie kritinę padėtį klimato srityje. Mokslininkai vienas po kito atskleidžia baisiausius faktus ir parodo, kad klimato katas padėtis yra tikrai katastrofiška ir kad reikia kuo greičiausiai imtis ryštingų veiksmų, pereinant prie, prie naujos, prie kitokios ekonomikos. Mes negalime dabar staiga pasijusti bejėgiai, nieko negalintis. Juk žinome, kad po nakties visuomet ateina diena. Taigi reikia kažką daryti. Mes galime sukurti tokią ateitį, kurioje bus daugiau inovacijų, daugiau darbo vietų, daugiau gerovės visiems. Ir šiame pereime, šiame virsme mes turime būti tie, kurie imasi vadovaujančio vaidmens mes turim imtis konkrečių, labai aiškių priemonių ir čia mums tikrai tenka didžiausias vaidmuo, nes mes turime tam finansinės ir ekonominės galimybės. Mes jomis galėsime pasinaudoti iki galo tik tuo met, jeigu tik patys imsimės to virsmo, pereisime prie inovatyvių, prie naujų technologijų, kursime žalias darbo vietas ir tokiu būdu išlaikysime savo konkurencinį pranašumą visame pasaulyje. Socialdemokratams yra visiškai aišku, galimybės yra, bet mes turime daug ambicingiau imtis tų galimybių įgyvendinimo. Mūsų tikslas iki 30 metų turi būti mažiausiai 55 procentai, o ne 40 kaip lygi šiol. Ir subsidijos, kurios šiandien dar yra taikomos nešvarioms technologijoms, turi būti kuo greičiau nutrauktos. Nes šitos subsidijos labiausiai kenkia tam virsmui, kurio mes visi siekiame bet to reikia jo siekti dar intensyviau. Mes žinome, kad reikia įtraukti ir transporto sritį, ir vandenynus, ir kitas sritis, juk, juk transportui tenka 15 procentų visų išmetalų, oro transportui tenka 15 procentų visų išmetalų, tai yra didelė dalis. Uh, Taigi, jeigu Europa perims vadovaujantį vaidmenį šioje srityje, tai mes galime daug pasiekti. Ačiū. Pone Šabo. Merci, madame la prezidente. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Susidurdami su klimatu e, katastrofa, aš įsivaizduoju, kad mes kaip jūrininkas, kuris e, nenuleidžia laivo būrių. E, praeina mėnesiai, metai, situacija e, prastėja, bet vis tiek būrių nenuleidžiame taip sparčiai, kaip reikėtų. Bet galime pažiūrėti tuo, kad tai vis plačiau suvokiama, kad daugybė valstybių yra išsikėlę siekį iki 50 metų nebegaminti CO2, tai yra busimosios komisijos pirmininkės prioritetas. Daugybę sprendimų galima dėkti iš karto, pavyzdžiui, sumažinti laivų greitį, nes e, dviem mazgais didesnis greitis, atsiprašau, dviem mazgais mažesnis greitis reiškia 20 procentų mažesnę taršą, taip pat geriau izoliuoti pastatus. E, mokslininkų e, perspėjimai yra e, vienašališki. Būtina nuo šiandien mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį aplinkoje, kad, kad ne, toliau nešilto aplinka, e, sparčiau nei pusantro laipsnio iki amžiaus pabaigos. Taip pat e, New York'e parlamento delegacijai buvo priminta kad, apie tai, kad ES turi tapti lyderę, bandant atremti šiuos iššūkius. Toliau e, vieną minutį, ponas Žadu, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Skuba, apie kurią turime kalbėti parlamente, E, mokslin, tai susijęs su mokslininkų perspėjimais, bet e, skuba reiš, turi reikšti veiksmus, veiksmus, veiksmus. Ir mane stebina komisijos narim Oettingeri, kad jūs pristatote išeinančios komisijos e, planą kaip tarsi skubos veiksmų planą ES. ES neapriepia visų Paryžiaus susitarimo įsipareigojimų žūp politikas didina CO2, tiek aplinkoje taip pat sparčiau prarandama bioįvairovė, tačiau turi būti priešingai. E, Prekybos sutartyse yra nuostatų, kurios e, žudo klimatą, naikina bioįvairovę. Mes e, milijardus eurų skiriame bankų gelbėjimui, galbūt tiek pat milijardų eurų reiktų skirti klimatui. E, Europos centrinis bankas, Europos investicijų bankas galėtų reaguoti ir finansuoti e, plataus masto e, investicijų planą. Tai susijęs su per, perkamąją gale. Tai, tai Putino ir kitų teisybė norime veikti Europos labui, išsaugoti klimatą, bet kad tai vyktų reikia politinės valios. Toliau vienai minutiai ponegrisi. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Visi sutarėme, kad reikia konstatuoti ekologinę katastrofą. Tačiau netaip gerai sutarėme dėl priemonių, kurių reikimtis ir jų našumo. Kalbant apie žaliosios sutarties fiskalinį aspektą, kaip mobilizuoti 100 milijardų eurų fondą, kai negalime 10, procentų, 10 kartų mažesnės sumos sukaupti. Su E, Europa e, kišasi į daug kur apsim, prisidengdama ekologiniais ketinimais, tačiau pasaulinė demografinė padėtis yra čia svarbi. Kita vertus, reikia nepamiršti prekybos rautų ir vyksta prekybos. Šių e, gamybos iškelimas reikia bendradarbiauti vietų kolektyvose, pasiremant tikslę progn tiksliomis prognozėmis. Tik taip atremsime ekologinį iššūkį. Ačiū, vienamis, ponė Zalevska. Pone pirmininkė, mėly kolegos, gaila, kad tiek mažai kolegų matau salėje. Vaikai, jaunimas, kiti piliečiai išeinantys į gatves nesitikė karštų kalbų, nelaukia karštų kalbų šioje posėdžių salėje, jau įvyko daug diskusijų. Jie nori konkrečių planų, kurio būtų paremti finansiniais planais. Todėl noriu padėkoti visiems kolegom, kolegoms, kurie kalbėjo apie Teisingo virsmo fondą. Tai yra atspirties taškas. Tačiau ką turime? net neturime visos komisijos narių kolegijos. Būtent tokias temas turėtume svarstyti su ponu Makronu, kuris turi pristatyti naują savo šalies kandidatą, kad galėtume pradėti diskusiją su visa komisijos narių kolegija, rimtas diskusijas, o ne tik e, apsikeitimas šūkiais. Mes norime žinoti, koks bus klimato veiksmų planas ir kaip, e, kokie yra ketinimai skirsyti lėšas aplinkosaugai. Atsakymų nesulaukėme. Aš tikiuosi, kad mes tikrai pradėsime dirbti drauge aplinkos labui. Pana Hazekamp, pusantros minutės. Dėkoju, pirmininkė. Kai namas dega, svarbi kiekviena sekundė. Tai kaip suprasti tai, kad mes metų metais kalbam apie kažkokius silpnus kompromisus, tuo tarpu visas pasaulis jau yra apimtas liepsnų. Problemos yra didžiulės ir reikia skelbti ypatingąją padėtį tiek klimato, tiek rūšių įvairovės srityje. Milijonui rūšių grėsia išnykimas, milijardams žmonių grėsia pavojai dėl klimato kaitos. Visur reikia imtis veiksmų ir kaip galima susitaikyti su tuo, kad ES vis dar leidžia milijardus eurų subsidijuodama klimatui žalingas technologijas arba mėsos pramonę, kuri žaloja klimatą. Amazonės džiunglės dega todėl, kad mes norime valgyti daugiau mėsos. Gyvulininkystė sukelia daugiau šiltnamio efektą sukeliančių dujų, išmeta daugiau tokių dujų negu visas transporto sektorius kartu paėmus. Ta, to nenori matyti būsimasis komisaras Timmermansas. Kaip mes pasieksime tų klimato kaitos tikslų, jeigu neįtrauksime į juos mėsos pramonės? Mes galime sumažinti klimato kaitos klimato kaitą sukeliančių dujų išmetimą per pus, jeigu vieną ar kitą kartą atsisakysime valgyti žuvį ar mėsą. Pradėti galime nuo to, kad nebesubsidijuosime žuvininkystės ir mėsos pramonės. Ačiū. Toliau. Ponas Rauland, pusantros minutės. Ačiū, ponia pirminkė. Visos diskusijos dėl klimato kaitos kalba apie pakalbinės pasiekmes, jeigu drastiškai nepakeisime energijos šaltinių ir gyvenimo būdo. Toks pat e, skambinimas varpais e, buvo 28 metais, kai palygino e, klimato kaitą su pasauliniu karu. Buvo spėjama, kad temperatūra iki 30 metų padidės pusantro laipsnio. Dabar du trečdalius to laiko tarp išgyvenome ir matome, kad temperatūra pakilo tik 0,25 laipsnio. Prieš kelis dešimtmečius buvo manoma, kad e, artėja e, ledynmetis, todėl buvo piliami pelenai e, šiaurės ašigalėje. Taigi buvo neteisūs ir tie, ir kiti. Viskas yra dėl įvairių gamtinių veiksnių negu kad žmonių veiklos. Bet visa ši politika lemia ekonomiką, gyvenimo lygį. Tiesiog e, dekarbonizavimas yra pramonės naikinimas, jis leidžia, tai yra vienašališkas nusiginklavimas. Ta politika pakeičia didžiulius mokesčių pajamas, e, mokesčių mokėtojų subsidijomis, kad bendrovės, kurios e, galėtų finansuoti viešasios paslaugas. Šie laikai bus atsimenami kaip istorijos blogiausia, signa, blogiausia klaida, visą tai suprantant, visgi padaryta. Ačiū toliau pusantros minutės, pane Maginės. Ačiū pirmininkė. Ačiū kolegos. Manau, kad pamirštame, kad realiame pasaulyje daug kas vyksta. Pavyzdžiui, mano vietos valdžios taryba vykdo mokymus dėl klimato kaitos klausimais savo darbuotojų atžvilgių. Kaiminėme rajone yra stipri energijos grupė, kuri dirba kartu, kad siekiant, kad pažeidžiama visuomenė atnaujintų savo būstus. Taigi nepamirškime, kad realiame pasaulyje veiksmai vyksta, bet reikia daryti daug daugiau. Aš konkrečiai norėčiau pakalbėti apie tai, kaip mes tai da, turime padaryti. Daug kas rauda pirštais vieni kitus, tu to nedarai, tu aną darai, tu norėtai tą daryti ir mes skaldome sektorius ir tarp sektorių, kaltiname vienus ar kitus sektorius, ypač žemės ūkį. Ūkininkai žino, kad jie turi imtis veiksmų, bet jeigu įstumsime juos į kampą ir sakysime, kad jie yra problema, tai jie nebus ir sprendimo dalis. Turime būti atsargus, kaip kalbame. Patys ūkininkai E, yra sunkioje padėtyje, jie protestuoja ir ne, nemato kelio į priekį. Turime tą kelią jiems parodyti. Turime išmanų ūkininkavimą, konservuojantį žemės ūkį. Ir manau, kad mums reikia daugiau aplinkosauginės žemės ūkio politikos, bet turime siūsti signalus ir atlyginti tiems, kurie pasiekia rezultatų. Dar svarbiau, maisto tikimo grantinė sutraukita. Konkurencija duoda tokią statistiką. 70 procentų E, žemės ūkio kontroliuojama trijų bendrovių. Grūdais e, prekiauja keturios bendrovės. O didmeninkai valstybės narėse atskiri turi 60 procentų rinkos. Tai tokias problemas reikia išspręsti prieš sprendžiant klimato kaitos problemas. Ačiū toliau, pane Bonafė, minutės. Ačiū, pane pirminkė, kolegos. Gerbiami kolegos, gerbiamis kolegos, kolegės, kalbėdami apie klimato problemas šiandien turime žvelgti rimčiau į priežastis, kurios už to slypi. Per pastarosius 50 metų klimatas pasikeitė taip, kaip dar niekada iki šiol istorijoje. Yra daugybė gamtos katastrofų, neįprastų oro sąlygų, Be to mes susidurėme su didžiuliu demokratiniu spaudimu. 7 milijardai žmonių ir labai greitai tas skaičius išauks iki 10 milijardų. Planeta, jeigu mes norime išsaugoti ją ateities kartoms, turi būti valdoma, apgyvendinama kitaip, naudojantis kitais kriterijais. Ir tai susiję su visų sektorių dalyvavimu. Negalima iš kurio nors sektoriaus išskirti. Mes turim saugoti tai, ką turime, turime saugoti savo aplinką, turime užtikrinti, kad energija būtų išgaunama švariai, kad švarus būtų žemės ūkis, kad būtų kuo mažiau taršių transporto priemonių, kad mes kombinuotume ir integruotume įvairius mobilumo instrumentus ir atitinkamai renktume darbuotojus. Reikės naujų vartojimo modelių, kuriems žmonės taip pat reikia parengti. Žiedinė ekonomika turi būti naujas modelis, į, reikia, į ją reikia įtraukti ir visus pramonės sektorius reikia stengtis kuo geriau panaudoti, antrą kartą panaudoti ir perdirbti visas atliekas. Reikia ir naujų profesų, profesijų. Mes negalime vien tik tai kalbėti apie tai, neskirdami tam atitinkamų resursų. Naujoji komisija vadovaujama Ursulos von der Leyen turės skirti ir naujų lėšų klimato, kovai su klimato kaitos pasiekmėmis. Ponas Mažo, kuris gavo fizikos Nobelio premiją, taip pat pasakė, kad mums reikia pagalvoti apie tai, ką mes galime padaryti apsaugodami savo planetą, o ne visą laiką nukreipti savo žvilgsnį į kažkokias tolimasias galaktikas, kurias dar reikia atrasti. Tik tai tokiu būdu mes sulauksime geros ateities. Ačiū. Pana Štefanuca, vieną minutę. Pone Pirinkė, komisario Otingerį, kiekvieną kartą, kai kalbame apie klimato kaitą e, šiame parlamente, žvelgiu į lankytojų galeriją, į jaunimą, nes apie juos būtent ir kalbamegi. Ir aš noriu pateikti tokį, tokią žinią. ES yra gigantė, lyginant, kalbant apie klimato kaitą bet ji taip pat yra nikštukė, kai kalbame apie pristaikymą prie klimato kaitos. Klimato kaita vyksta ir vyksta dabar, bet mes darome per mažai, kad prisitaikytume prie tos kaitos. Turime prisitaikyti, keisdami tai, kaip statome namus, užkirzdami kelią klimato migracijai, statydami užtvaras e, potviniams, e, tvarkant geriau miškus, kad nebūtų gaisrų, žalinti mūsų miestų stogus. Nėra prieštaravimo tarp švelninimo ir prisitaikymo. Prancūzijoje e, namų izoliavimas, kad sumažintas būtų e, šiltame dujų išmetimas, taip pat yra e, priemonė pritaikant namus klimato kaitai, bet pagal dabartinę daugiametę finansinę programą tik tai 3 procentų struktūrinių investicijų lėšų skirtų klimatui pritaikytos, skirtos prisitaikymui. Kitai ateityje turime skirti lėšas ten, kur yra svarbiausia. Ačiū. Ačiū. Toliau ponas Blos vieną minutę. Dėkuoju pirmininkė, ponė komisarė. Klimato kaita, klimato krizė tai nėra gamtos katastrofa. Mes patys ją sukėlėme ir kalta yra klaidinga mūsų politika. Tam, kad tai pasikeistų, rugsėjo mėnesį 4,5 milijonų žmonių išėjo į gatves. Ačiū Fridays for Future judėjimui, ačiū kiekvienam, kuris išėjo į gatves, kuris kalbėjo apie tai, kuris rėmėsi mokslo duomenimis. Visiškai aišku, kad negalime tęsti tokios politikos kaip lygi šiol, negalima tik plepėti apie tai. Bet tai, ką sako komisija, yra tik tušti žodžiai. Pusantro milijardo eurų, kalbant apie klimatą, tuoj pat yra investuojama į žalingas dujų technologijas. Visa tai, ką, ką sukūrė dabar Vokietijos vyriausybė ir pavadino klimato paketu, tai irgi tik tušti žodžiai. Jeigu mes norime kažko imtis, tai nepakanka vien tik tai apie tai kalbėti. Reikia galų gale imtis veiksmų. Ačiū. Toliau, ponė Limer, vieną minutę. Klimato neurotikai, kurie čia susirinkę, nuolat kalba apie klimato katastrofą. Jie kalba apie CO2 išmetalus atmosferoje. Ir čia atsižvelgia tik į pastarosius 150 metų ir ne veltui jie taip daro. Jeigu žiūrėsime į Žemės istoriją, tai matysime, kad CO2 kiekis atmosferoje anksčiau buvo daug didesnis negu dabar 452 m. Dar blogiau yra tai, kad nedaromas, nesiejama CO2 su temperatūra. Isteriška yra sakyti, kad padidėjimas 100 ppm reikš temperatūros išaugimą pusantro laipsnio. Tai reiškia, kad tada, kai buvo čia dinozaurai ir anglės dvinėtinio buvo apie 2000 ppm, temperatūra būtų turėjus būti aukštesnė 32 32 laipsniais, o gal net 50 laipsnių. Tai yra visiškai neįmanoma. Aš suprantu, kad tokie skaičiai gal šiek tiek neramina kai kurios politikus. Klimato kaita yra taisyklė, tai yra normalumas, tai nėra jokia išimtis ir mums reikia visų pirma prie to prisitaikyti. Kli kova su klimato kaita tai yra tik tai Don Quixoto kova, kurią galima tik pralaimėti. Ačiū. Toliau pona, ponas Terč, viena minutė. Dėkoju. Manau, kad turėtume iš tikrųjų įsiklausyti tai, kas čia sakoma. Visi kalba apie mokslą, tačiau niekas nekalba apie magiją, nes e, visi šie žodžiai perkrauti ideologiją, net yra racionalumo, sveiko proto ir tiesą sakant, pasisako, kydami vis labiau nutolsime nuo racionalumo, vis artėjame prie radikalumo, prie ideologijos na, ir kalbama apie e, skubę ekologinę situaciją, tačiau tiesą sakant, šios diskusijos persinktos ideologija, bet to atsirado naujų e, šventikų žinių, kurie iš diskusijų išstumia visus, kurie nori pasisakyti kitaip nei kiti. Mes turime dėti pastangų tam, kad šie žiniai, šie fanatikai